Good afternoon, my dear colleagues. Labadiena, gerbėmiai kolegos. Pradėsiu nuo svarbiausio pirmininkės pranešimo, o jis yra sveiki sugrįžę po vasaros atostogų. Tikiuosi, kad gerai pailsėjote ir esate pasirengę darbui šiandien. Taigi 16 metų rugpjūčio protokolai, jie jums pateikti. Ir beje, turiu pasakyti, kolegos, kad mes balsuosime šiandien elektroninę balsavimo sistemą naudodamėsi. Taigi, po trijų kolegų kandidatų į audito rūmų narius klausimų mes balsuosime naudodamės elektroninėmis kortelėmis, žiūrėkite, kad turėtumėte jas. Toliau protokolų tvirtinimai Liepos 4, Liepos 13, 14 protokolai. Jeigu nesulauksime pastabų iki šio posėdžio pabaigos, tai protokolai bus laikomi patvirtintais. O kalbant apie darbo tvarkę, jinai tikrai sudėtinga, nes iš dalies e, atsinaujina Europos audito rūmų narių sąrašas Ir um, Pone Lazaru, aš kada jūs matau, visada iš karto kažkodėl kyla mintis apie biudžeto vykdymo tvirtinimą, bet šį kartą tikrai ne. Jūs atvykote ne to, nes šiuo atveju mes varstysime jūsų uh, įgaliojimų pratesimo, taip pat Igoris Šoltas yra kitas kandidatas. Ir beje, norėčiau pasakyti, kad jeigu e, turite klausimų, iš karto pradėsime nuo klausimų. Pana Šaltas, prašom. Žodis jums. Ačiū, pana pirmininkė. Kągi, iš savo pusės džiaugiuosi matydamas poną Lazarų čia, bet man jo buvimas asocijuojasi su viešaisiais pirkimais. Ir um, analizę, kiek veiksmingai taikoma ta sistema. Jei leisite, trumpai pristatysiu mūsų kandidatą. Nieko naujo negaliu apie jį pasakyti. Nuo 2010 metų ponas Lazarų dirbo audito rūmose, e, dirbo Kipre vyriausiojų auditoriumi iki 10 metų, taip pat turi tarptautinės e, patirties 18 98-99 metais dirbo tarptautinėse institucijose, taip pat dirbęs yra ir e, privačiame sektoriuje. Nevardysiu čia visko, kadangi galite susipažinti išsameu su e, profesinė pono Lazarų karjera, pasiskaitę jo kurikilium vite. Ir mes tikrai gerai suprantame, e, kokį darbą ponas Lazarų yra nuveikęs, dirbdamas audito rūmose iki šiol. Turiu pasakyti, kad tikrai nekyla klausimų dėl pono Lazarų neprikla... savarankiškos veiklos, nepriklausomos veiklos. Mes labai gerai visada su juo bendradarbiavome per pastaruosius keletą metų. Todėl manau, kad geriausiai suteikti žodį iš karto ponui Lazaru, kad jis išdėstytų savo mintis apie auditorumų ateitai. Pone pirmininkė, gerbiamas pranešimo e, rengėjau, norėčiau savo pasisakymą padaryti graikų kalbą, o į, atsakymus, o į klausimus atsakinysiu angliškai. Gerbiami komitetų nariai, gerbiamas pirmininkė, Kipro vyriausybė mane pasiūlė į šias pareigas ir man labai malonu, pristatyti jums ir pristatyti antrai kadencijai audito rūmose. 10-14 metais aš dirbau pirmoje ir antroje kolegijose ir šitos kolegijos yra atsakingos už bendrųjų lėšų naudojimą, bet to aš parengiau konkrečias ataskaitas ir atstovavau abiems kolegijoms 14 metais prezidento prašymu ir kolegos prašymu aš ėmiausi ES biudžeto reikalų, o dabar esu atitinkamo komiteto narys ir koordinuoju įvairią veiklą susijusią su metinėmis ataskaitomis ir taip pat esu atsakingas už uh, Um, um, tyrimų metodų nuoseklumą. Žinoma, aš atsakingas ir už kitus dalykus susijusius ne tik tai su viešaisiais pirkimais. Aš esu metinių ataskaitų atitinkamų skyrių atsakingas asmuo. Darbas audito rūmose man yra pakankamai didelis ir malonus iššūkis kartu, tai daug darbo reikalaujanti veikla, teikianti man didžiulį malonumą. Aš visada bendradabavau su jūsų komitetu, su konkrečiais atsakingais asmenimis, nuolat keičiausi informaciją, tik tokiu būdu dirbant galima atsižvelgti į suinteresuotų šalių, suinteresuotų šalių, taip pat ir auditorumų planavimo uh, skyriaus e, e, e, interesais ir taip pat rengiant metinės ataskaitas stengiausi užtikrinti, kad jos taptų naudingos tiems, kam tos ataskaitos yra teikiamos. Be to, mes tengiamės nustatyti paklaidos kvotą viešųjų pirkimų prie, procesų metu mes puikiai suprantame, kad ne visi sutarė šiais klausimais, tačiau labai svarbu siekti kompromiso. Aš bendradarbiau ir su ES komisija, ypač siekiant, kad 15 metų metinė ataskaita būtų parengta vieną mėnesį anksčiau, negu tai buvo daroma anksčiau. Ši profesija, ši veikla man patinka. Aš dirbu spręsdamas ne tik tai techninius klausimus, bet ir bendradarbiauju su parlamentu, su jūsų komiteto nariais, keičiuosi nuomonėmis ir kartu mąstau apie tai, kaip pagerinti metinių ataskaitų kokybę. Labai svarbu buvo sukaupti pakankamai patirties, dirbant audito rūmose ir tą patirtį perkelti į biudžeto politikos geresnį formavimą, į e, metinių ataskaitų kokybės gerinimą. Aš buvau pranešėjęs rengiant atitinkamus reglamentus ir galiu pasakyti, kad esu labai patenkinta savo veikla ir džiaugiuosi tuo, kad jinai yra pakankamai gerai vertinama. Audito rūmai birželio mėnesį mm, buvo restruktūrizuotas ir dabar mūsų kat vienas tapo kat keturi padaliniu ir aš perėjau dirbti į šitą padalinį. Aš tapau veiklos koordinatoriumi ir esu administracinio komiteto narys. Labai svarbi veikla rengiant metės ataskaitas ir e, penktoje kolegijoje. Rengiant metinės ataskaitas yra numatyta papildomų uždavinių ir veikla penktojo kolegijoje yra labai svarbi. Aš esu numatytas kartu renkti ir specialiją ataskaitą, kuri yra susijusi su ES komisijos valdysenos veiksmais ir taip pat įvertinant komisijos pasiūlymus dėl finansų reglamento. Visi mūsų veiklos rezultatai yra bendro mūsų visų darbo e, pasiekmė. Aš pats vienas be savo komandos, be kolegų nebūčiau nieko pasiekęs ir žinoma, be mano šeimos narių, mano žmonos paramos aš taip pat nebūčiau galėjęs tiek daug nuveikti. ES dabar yra patekusi į situaciją, kai reikia įveikti įvairiausių pobūdžio iššūkius, reikia įdėti daug pastangų, ypač finansų valdymo srityje, siekiant politinių tikslų, kad juos suvoktų piliečiai, kad jie jiems pritartų, todėl mes turime dėti visas pastangas, laikydamasi nuostatų, teisės aktų ir už užtikrindami kuo tinkamesnę ES biudžeto valdyseną. Aš kaip audito rūmų narys ir toliau esu ir lieku įsipareigojęs būti savarankiškas, nepriklausomas, dirbti skaidrai ir konstruktyviai ir žinoma tikiuosi jūsų paramos. Dėkuoju iš anksto už jūsų klausimus. Uh, Ačiū. Atsiprašo pirmininkė vertėjų. E, vertėjai vis dėlto suspėjo išversti kalbėtoje. Turiu porą klausimų, bet mano sąraše e, yra ponia Ines Ajala Sender. Prašau. Ačiū. Noriu visų pirma padėkoti Jums. Ir pasisveikinti su visais kolegomis dalyvaujančiais posėdėje šiandien. Tikiuosi, kad e, gerai pailsėjote per vasarą. Ir kad atėjote į. sugrįžote kupinį energijos. svarstome kandidatus į Europos audito rūmus. Pone Lazaru, malonu Jūs čia matyti, dirbome draugė jau praeitįje. Nagrinėdami ir sunkesnius, ir netokius sudėtingus klausimus, svarstant alternat, finansavimo alternatyvas ateities. Jūs įnešėte ypač konstruktyvų indėlį ir dirbote labai nuosekliai grinėdamas visas įmanomas alternatyvas. Jūs aiškiai pasakėte, kad audito rūmai nori e, kad, kad būtų didesnis atitikmuo, didesnė atitiktis įgyvendinant e, biudžeto planus. E, Gal jūs turite pasiūlymų, kaip galima būtų to pasiekti, ne, auditorumams neprarandant savo e, savarankiškų galių ir taip pat siekiant užtikrinti Europos inter, finansinius interesus. Kalbant apie auditorumų reformą, akcentuojamas, e, vis labiau akcentuojamas vertinimas, atsižvelgiant į rezultatus, e, kurių pasiekiama siekiant įgyvendinti biudžetą. Noriu paklausti jūsų, ar audito rūmai dabartinė sudėtimi jūsų nuomonė turi pakankamai gebėjimų renkti ataskaitas e, pagristas e, rezultatų vertinimu, kurios taip pat būtų ir bešališkos. Nenorėtume, kad būtų politinių nuomonių šiame kontekste. Ir ar jūs manote, kad reforma pavyks, kad bus pereita prie vertinimų, remiantis vien tik tai praktiniais rezultatais, vertinant biudžeto įgyvendinimą? Ar manote, kad galima užtikrinti tokiame darbe bešališkų tekstų rengimą? Taip pat norėčiau pažymėti, kad e, kalbant apie parlamento biudžeto, įgyvendi, biudžeto įgyvendinimo tvirtinimą, čia susidurėme su keliais ramsčiais. Susidurėme su daugybė sudėtingų klausimų, e, pabėgėlių krizė, kiti klausimai. Mums reikia e, kitokios strategijos, kaip skelbti informaciją apie metinės audito ataskaitas. Žmonėms atsibodo vien neigiamos žinios apie tai, kad vėl kas nors kur nors nepasisekė, Biudžeto lėšų panaudojimas vyksta gana veiksmingai, kartais pasitaiko vėlavimų, tačiau vertinant bendrą gyvenimo vidurkį ES, tai e, tas vidurkis yra gana aukštas. Norėčiau padėkoti Jums už Jūsų atsakymus. Prazaru. Pone Lazaro, žodis Jums. Ačiū, ponia Jelasender. Noriu padėkoti Jums už Jūsų malonius žodžius, e, kuriuos pasakėte pradžioje. Audito rūmų nariai, e, kaip ES audito institucija, rengdama ataskaitas, siekia visapusiškai gerinti atskaitomybę ES mastu. Ir iš tikrųjų, rengdami paskutinę metinę ataskaitą, e, akcentavome, kad nepakankamai dėmesio skiriama e, konkre, konkretiems rezultatams, kad veiklos programos ir e, sutartis, pas, kurios pasirašo valstybės narės su komisija, nepakankamai dė, daug dėmesio skiria Europos 2010 strategijos politiniams tikslams. Taip pat esame atkreipę dėmesį į tai, kad e, pasigendame didesnio dėmesio rezultatams ir raginame komisiją keisti darbo kultūrą ir valstybėse narėse ir komisijoje, kad būtų labiau akcentuojami rezultatai. Būtent todėl, dirbdamas audito rūmose, visada e, stengiuosi išgirsti suinteresuotų grupių atstovų nuomonės, taip pat e, komiteto nuomonę išklausyti. E, Mes atsižvelgėme į jūsų išsakomas mintis, e, rengdami savo planus, nes e, mūsų ištekliai yra riboti, todėl reikia sudaryti prioritetinių užduočių sąrašą. Būtent tokiu principu mes dirbame. Ne tik rengiame metinės ataskaitas, bet ir specialiasias ataskaitas kurios būna ypač naudingos e, kai kurioms organizacijoms ir parlamento biudžeto kontrolės komitetui. Siekime, kad tos ataskaitos būtų aktualios, būtų parengtos laiku ir e, nagrinėjame ten su biudžetu susijusius klausimus, kurie aktualūs ir ES piliečiams. Klausėte, ar reikia mums e, peržiūrėti savo ataskaitų e, skelbimo strategiją. Kaip jau sakiau, mes stengiamės išsiaiškinti, kas yra aktualiausia suinteresuotoms organizacijoms bei ES piliečiams. Ir savo metinėje ataskaitoje ir kitose ataskaitose stengiamės skelbti e, teisingą, aktualią informaciją, aktualią e, institucijoms, kurios e, užtikrina biudžeto e, lėšų kontrolę ir kurios užsime biudžeto įgyvendinimu. Ponas Sarvama taip pat mano sąraše. Ačiū pirmininkė. Pone Lazaru, ačiū Jums ir noriu, naudodamasis šią progą, pasakyti, kad e, tikrai buvo malonu dirbti su jumis ir darbas buvo sėkmingas. Jūs mm, esate pasirengęs simtis įvairiausių klausimų savo darbe, e, taip pat mū, dar, darbe su mūsų komitetu. Turiu keletą trumpų klausimų. Visų pirma, dėl E, to, kaip reikėtų toliau e, tobulinti šalims skirtas ataskaitas. Antra, jūs prieš porą metų buvote atsakingas už ataskaitą apie žemės ūkį ir sanglaudą. Buvo parengta labai įdomi apžvalga, kaip vyko ES finansų planavimas 2017-2013 metais. Ta ataskaita pasirodė 2014 lapkričio mėnesį. Taip pat buvo parengta ataskaita apie šalis, apie e, geografinius aspektus. Ir kaip manote, kaip toliau reikėtų šias iniciatyvas plėtoti? Ačiū. Pone Lazaru, žodis jums. Ačiū Jums už klausimą, taip pat ačiū iš šiltus žodžius. Šalims skirtos rekomendacijos. Tai yra tema, kurią e, kuri, žinau, yra ypač svarbi parlamento biudžeto kontrolės e, komitetui. Aš vadinčiau tas ataskaitas geografinėmis apžvalgomis. Manau, kad tai gali padėti užtikrinti geresnį lėšų valdymą, bet nemanau, kad reikia e, rinktis e, rodymo pirštais principą. Iš tikrųjų, parengę šalims rekomendacijas galime paskatinti pažangių praktikos pavyzdžių sklaidą ir taip pat atkreipti dėmesį į tuos atvejus, kur reikia kažką keisti. Tai pasakytina apie tai, ką ponia Ajala Sender minėjo, užduodama savo klausimą. Mes žengėme žingsnius, e, bandydami geografinės apžvalgas įtraukti, parengė e, Žemės ūkio ir sanglaudos ataskaitą 2017-2013 metų. Ir tolesnė iniciatyva, tai priedai kurie e, paminėti metinės ataskaitos pirma, pirmame priedė. Ten kalbama apie valstybės analise pasitaikančių klaidų e, dažnumą, kiekį. Tačiau noriu priminti, kad mūsų, mums suteikti įgaliojimai ne, ne, ne, neturime kai kurių įgaliojimų. Tačiau erdvės geriau renkti šalims kitas rekomendacijas tikrai yra, galima jas toliau tobulinti. Kaip? Turėtume skirti dėmesio komisijos e, komi, kaip priežiūros ir kontrolės institucijos vaidmeniui. Reiktų didinti spaudimą komisijai kad ši reikalautų patikimesnės informacijos iš valstybių narių, kad galėtume labiau, e, plačiau remtis komisijos darbu. Metinėse ataskaitose yra daug e, informacijos, daug informacijos apie geografinės teritorijas, tačiau tuo tarpu ši informacija nėra e, patikima. Mes norėtume, kad e, komisija reikalautų patikimesnės informacijos. Šis klausimas yra auditorumų darbo tvarkėje ir rengėmės šį klausimą svarstyti rugsėjo pabaigoje, kai bus metinis e, seminaras skirtas strateginiams klausimams. Aš e, pasisakau už geografinės apžvalgas tame kontekste, kurį, kurį pristačiau. Ir e, tokią poziciją ir išsakysiu, kuomet vyks strateginės diskusijos. Dabar žodis ponas, ponui Šoltės pranešimo referentui. Trumpą klausimą turiu. Vis daugiau kandidatų į audito rūmų narius kalba apie e, ekologiškumo, kokybės aspektų svarbą audito ataskaitų rengime. kada sulauksime pirmųjų audito rūmų ataskaitų, kuriuose būtų e, apžv, apžvelgta, kaip ES e, politikos ir biudžeto planuose atsispindi šie etikos e, ekologiškumo siekio veiksniai. Ačiū. Pagal sutartis mums patikėta nagrinėti, kaip panaudojami finansai ir vertinti tai ekonomikos našumo ir e, veiksmingumo kriterijų kontekste. Ir savo darbe remiamės tarptautiniais e, finansinio audito standartais bei etikos kodeksu bei kitais audito standartais. Tačiau tuo pat metu mes nagrinėjame, ar iš tikrųjų e, laikomasi ekologijos lygybės ir etikos standartų, kuriuos jūs išvardinote. Ir mes rengdami ataskaitas daug, skiriame jiems daug dėmesio. Savo atsakymę dėl, biudžeto, dėl parlamento biudžeto gyvendinimo akcentavome pavyzdžiui, nagrinėdami e, Baltijos jūros situaciją ir e, maisto medžiagų padėti Baltijos jūroje. Taigi, taip pat domėjomės vandens kokybę, e, nuotekų vandens tvarkymu, parengėme atskirą ataskaitą dėl šių klausimų ir nagrinėjome, kaip naudojamos struktūrinių fondų lėšos tokiems projektams Taip pat e, esame parengę ataskaitą apie profesinį moterų mokymą ir etiką, taip pat dėl, dėl sukčiavimo PVM. Nu, tiesiog norėjau pasakyti, kad mes šiuos klausimus nagrinėjame įprastinėme savo darbe bei savo specialiuose ataskaitose. Ačiū. Ir paskutinis mano sąraše ponas Balčytis. Ačiū gerama pirmininkė. E, iš tikrųjų, gerimas kolega iš auditorumų pazarų yra vienas turbūt iš aktyviausių komisijos e, auditorumų narių ir per to šešis metus jūs atlikote labai daug įvairių arba paruošėte įvairių ataskaitų ir iš transporto srities, ir iš aplinkosaugos, iš energetinės srities, taip pat e, ataskaitų pertvarkymo buvot vienas iš iniciatorių ir atsakingas darbuotojas. Ir dabar per tą darbinę e, laiką auditų rūmose atlikote arba padarėte nemažą karjerą ir tapote net penktos kolegijos nariu. Ir pagrindinės tema šitos kolegijos yra sąjungos finansavimas ir administravimas. Ir jūs jau dalinai atsakėte į vieną iš pagrindinių klausimų dėl informacijos patikimumo. Ir tikrai e, aš nebejoju, kad jūs busit e, perinktas antrai kadencijai. Tikrai mes turėtumėm susitarti su jumis, nu kaip mes galų gale po septynių metų ar po aštuonių metų įspręsim šitą klausimą kartu su biudžeto komitetu dėl e, Europos komisijos pateikimo auditų rūmam ir Europos parlamentui patikimą informaciją. Be jos mūsų darbas yra beveik niekinis. Ir kitas klausimas galbūt paprastesnis. Jūs e, labai daug atlikot įvairių darbų. Kaip jums atrodo, kokioje srityje Europos komisija, parlamentas, mūsų komitetas ateityje turėtų atkreipti patį didžiausią dėmesį, kur yra didžiausia betvarkė ir kur pagal jūs yra išleidžiamos piniginės lėšos, kurios visiškai netitinka tų lėšų panaudojimo paskirties. Ačiū. Thank you, Mr. Palchidis, for the Ačiū ponė Balčyti už jūsų klausimą. Iš tikrųjų, tai turėtų būti svarbiausias mūsų tikslas - užtikrinti, kad komisija mums pateiktų patikimesnius duomenis, kuriuos gauna iš valstybių narių. Komisijai patikėta uh, galutin, galutiniai galiojimai už biudžeto gyvendinimo patvirtimą, tačiau valstybėms narėms tenka lygiai tokia pat atsakomybė. Todėl turime skatinti kom, valstybės geriau dirbti, kad galėtume geriau remtis, labiau pasitikėti jų darbu. Kur ateityje turėtume skirti, kam ateityje turėtume skirti daugiau dėmesio, kad ES e, išteklių panaudojimas būtų veiksmingesnis. kaip ir esame akcentavę 2014 metinėje ataskaitoje. Daugiausia dėmesio skirime ati, atitikčiai ir paskirtų valstybėms narėms e, lėšų panaudojimui. Tai yra, egzistavo tokia arba panaudoja, arba prarandi lėšas kultūra. Ši kultūra turėtų keistis. Labai akcentavome klaidų kiekį pastarosius kelis metus Tačiau problema veikiausiai ne ten. Problema yra susijusi su uh, lėšų panaudojimu. Net jeigu lėšos panaudojamos teisė, tai ir be klaidų, vis dėlto tai netneša apčiopiamo poveikio žmonių gyvenimams. Ir mes tai esame akcentavę taip pat uh, specialiosios ataskaitose, kurias rengiame. Vienoje iš paskutinių ataskaitų kalbame apie tai, kad pas, pasigendame ko, dėmesio kokybei, pavyzdžiui, panaudojant lėšas skirtas oro uostų infrastruktūrai. Komisija inicijavo e, akcentuoja, kad biudžete, biudžeto įgyvendinimas turi būti sutelktas į rezultatus. Ir mes turėtume nepraleisti progos dar kartą atkreipti dėmesį į, į, į rezultatų svarbą. Pone Labajova, e, kalbėdama apie biudžeto įgyvendinimo patvirtinimą, akcentavo, kad reikia suvokti, kas yra tie rezultatai į ką reikėtų kreipti dėmesį? Dėkuoju, ponė Lazaru. Dar vienas paskutinis e, ponios Ajalo Sender klausimas, tai tik labai glaustai, nes jau vėluojame. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Jeigu aš teisingai suprantu, tai, ką jūs sakėte, tai e, iš tikrųjų labai įdomu. Aš turiu e, papildomą klausimą. Minėjote specialiasias ataskaitas. E, mūsų komitete susidaro įspūdis, kad atsirado tiek daug specialiųjų ataskaitų, kad kai kurios iš jų perviršinės. Ypač, kai kalbame apie žemės ūkį, labai konkrečias specifinės temos ir ko gero prarandame bendrą vaizdą. Pane Lazaru, jeigu pat, būsite patvirtinta šį vakarą, manau, kad taip ir bus. Kokie bus jūsų tikslai šioje srityje? Kaip spręsite tą per viršinių ataskaitų problemą? Nes iš tikrųjų, kai kur galbūt reikia papildomą ataskaitų, o kai kur jų yra per daug. Na ir taip pat su nacionaliniais e, audito e, nacionalinėmis audito institucijomis. Kaip ketinate toliau su jomis bendradarbiauti? Dėkui, ponia Jela Center. Per auditorumų reformą, e, darbų pasiskirstimą, naują darbo procedūrą, e, kai prioritetai nustatomi pačiame viršuje, o paskui jiems pritarė visa kolegija ir paskui iš to kyla audito užduotis atskiri, atskiroms kolegijoms, kurių rezultatai paskui bendrai svarstomi e, rūmų lygmenių. Mes dabar bandome paskirstyti išteklius aktualiausiams dalykams, stengdamiesi, kad ataskaitos būtų savalaikės ir kad galėtų e, padėti jums toliau jūsų teisėkuros darbuose, kaip galėtume artimiau betadarbiauti su e, nacionalinėmis institucijomis. E, sutartis aiškiai paaiškina Europos auditorumų ir nacionalinių audito institucijų santykius. Ten sakoma, kad bendradarbiavimas bendradarbiauti, reikia e, geroje dvasioje, geros valios dvasioje, išlaikant nepriklausomybę atskirų institucijų ir e, mes e, savo darbo grupėse ieškome naujų būdų, kuriais galėtume artimiau bendarbiauti, negu kad tai vyksta dabar visiškai. Pritariu glaudesniam bendarbiavimui su nacionalinėmis institucijomis. Dėkuoju, ponė Lazarų, turėjau ir aš pati keletą klausimų, bet jau juos atsakėte. Taigi, e, ko gero, suteiksiu žodį e, ponui Šoltės pranešėjui ir tada jums padėkosime. Dėkuoju, pirmininkė, ir aš noriu padėkoti ponui Lazarų už jo atsakymus. E, manau, kad atsakymai buvo labai profesionalus, džiaugiamės kad e, išgirdome e, geros bendarbiavimo valios patikinimą mūsų komitetui. E, iš tikrųjų, audito rūmai yra labai atsakinga institucija ir ypač svarbu, kad jie yra pasiruošę klausytis ir kitų suinteresuotų institucijų, subjektų nuomonės. Galų gale eina kalba apie viešuosius finansus, tinkamą jų leidimą ir e, svarbu ne tik neatitikimus e, aptikti, bet ir tinkamai juos leisti. Dėkui, ponė Lazaru, už jūsų e, bendarbiavimą praeityje ir tikiuosi, kad tas bendarbiavimas tęsis ir toliau. Dėkui. Na dabar e, pakviesime kitą kandidatą ir galime visi truputį atsipalaiduoti. Uh, we are going on with the partial renewal of Taigi, tęsėme darbą ir toliau svarstysime dalinį audito rūmų sudėties atnaujinimą. Noriu pasveikinti poną Brinkat, kuris yra e, Maltos valdžios siūlomas kaip kandidatas. Suteiksiu pirmiausia žodį mūsų pranešėjui, ponui Šoltės, o paskui išklausysime kandidato ir išklausysime atsakymų į klausimus. Dėkoju. E, ponas Prinketo sveikino Jūs mūsų komitete. Aš paminėsiu tik tai keletą dalykų, kurie būtini čia paminėti. Jūs esate e, politikoje nuo 10-mečio, e, buvote e, atskaitos komiteto vadovas, dirbote HBC bankė Maltoje taip pat e, audito rūmų e, narys Londone, dirbote ir ministru, pavyzdžiui, tvarumo, aplinkos ir klimato kaitos ministru Maltos vyriausybėje. Tai, aišku, laukiame e, jūsų pasisakymo. Na, o kalbant apie kandidatą, vienas iš svarbių jo veiklos aspektų, kad jisai kūrė nepriklausomą nacionalinę audito instituciją. Tai yra labai svarbu kiekvienai šaliai užtikrinti, kad nacionalinė audito institucija būtų nepriklausoma. Na ir kaip e, ministras, jis taip pat sukūrė e, specialią tarnybą atsakingą išteklius ir aplinką Taigi e, aplinkos ir kiti dalykai iš tikrųjų yra aktualūs kiekvienai šaliai. Taip pat e, aš norėčiau paprašyti pono Leo Brinkat, kad jis ir pats prisistatytų. Prašau, ponė Brinkat. E. Ačiū, panė pirmininkė, panė pranešėjau, biudžeto kontrolės komiteto nariai. Iš tikrųjų, man didelė garbė ir privilegija su dideliu atsakomybės jausmu pasakyti, kad kadangi esu nominuojamas į šį postą, čia šiandien galiu pasakyti kaip Maltos atstovas e, į auditorumų narius. Aš turiu e, gana ilgus e, viešojo privataus sektoriaus veiklos patirtį e, įvairiose srityse - ekonomikoje, finansuose, aplinkosaugoje ir kitose srityse. E, labai svarbus, mano nuomonė, yra e, objektivus, objektivus požiūris. Labai svarbu taip pat užtikrinti audito nepriklausomybę, tai svarbiausias faktorius nustatant kiekvieno, kiekvienos audito nuomonės e, faktus. Aš atsakydamas į klausimyną e, jau taip pat pabrėžiau, kad aš neieškau ir neklausau nurodymų nei iš vienos valstybės, nei vienos institucijos ir nesu ėmęsis jokių veiksmų, kurie, nesu, kurie netitinka auditorumų nario E, įgaliojimų. Aš visada stengiuosi būti objektivus ir nepriklausomas. Auditai turi būti savalaikiai. E, mūsų piliečiai kartais e, gyvena gan, gana sunkiai, juos paliečia ekonomikos raida ir todėl būtina, kad piliečiai visada žinotų apie mūsų veiklą. Mes turime būti matomi, suprantami, protingi ir taip pat pateikti rezultatus, kurie e, būtų daugiau negu žodžiai. Turime dirbti paprasčiau, veiksmingiau, e, renkti pranešimus dar greičiau negu kad dabar. Mums reikia taip pat, kad audituojamieji suvoktų, kad e, auditorumų rekomendacijų gyvenimas pagerins taip pat ir pačių rūmų veiklą. Tik tai per aktyvę komunikacijos strategiją mūsų piliečiai ir tie, kurie gauna naudos iš mūsų rūmų veiklos, sužinos apie mūsų darbo kultūrą ir suvoks, kad e, Europos audito rūmai yra e, vienintelė tikroji audito institucija. Rizika paremta audito strategija yra audito rūmų esmė. Mūsų darbas turi būti e, nestat, e, nestatiška, bet testinė. Aš asmeniškai aktyviai pasistengsiu užtikrinti, kad e, audito darbuotojų komandos, remdamosi savo patirtimi, sugebės palaikyti dialogą tiek su audituojamaisiais, tiek su auditų adresatais ir piliečiais. Turime užtikrinti nuoseklumą, racionalumą ir lankstumą, užtikrindami tarp instituc, tinkamus tarp institucinius ir e, auditorumų vidaus struktūrų santykius Mes taip pat e, turime veiksmingai dirbti su Europos parlamentu ir ypatingai su biudžeto kontrolės komitetu, pateikti jiems e, visą e, medžiagą, kurios jiems reikia. Kaip paminėjo ponas pranešėjas, Kalbant apie mano paties patirtį, iš tikrųjų aš prisidėjau prie Maltos audito rūmų įkūrimo. Teko man taip pat ir pirmininkauti e, viešųjų finansų e, ataskaitų komitetui. Aš manau, kad tai yra pakankamai svarbu taip pat ir e, sukuriant pakankamai platų kontaktų ratą biudžeto planavimas, atitiktis, e, finansų valdymas, e, visa tai yra e, mano dėmesio centre. Man teko taip pat dirbti ir ekonomikos ir finansų srityse. Ir žinoma, būtent šie aspektai buvo labai svarbus, kai aš pradėjau dirbti aplinkosaugos finansavimo srityje, e, konkrečiai rengintis COP21 konferencijai. E, mes parengėme atitinkamus veiksmus planus, kurių centre buvo tvarumas. Jeigu būsiu patvirtintas toliau būti rūmų nariu, aš e, ir toliau darysiu viską, kas įmanoma, kad klaidų lygis mažėtų mes e, turime užtikrinti visų trijų audito rūmų vykdomų auditų tipų veiksmingumą. E, turime užtikrinti, kad tinkamai būtų panaudoti ištekliai, tuo pat metu e, pasiekiant užsibrieštų tikslų. Valstybės narės turi aktyviau įsitraukti į ES finansų auditą. Turime tuo pat metu supaprastinti ir atnaujinti finansinės taisyklės ir e, reguliavimą. Kontroliuojant reikia žiūrėti ne vien tik tai tuos ES fondus, kurie yra valdomi pačios ES, bet taip pat ir į pasidalėjamojo valdymo būdų e, valdomas E, lėšas, e, kur didelis vaidmuo tenka valstybėms narėms. Įgyvendant reformas, e, mūsų strategijai reikia tam tikro lankstumo mechanizmo. Laikotarpio vidurio peržiūra turėtų leisti mums įvertinti, kas pasiekta ir suteikti papil, na, papildomą pagreitį. Reikėtų atsisakyti tų schemų, kurios e, a, nėra pasiteisinusios. Reikia įkvėpti naują e, dinamizmo dvasę, prisitaikyti prie besikeičiančios aplinkos. Audito rūmose mes ir toliau turime naikinti pernelyg skaitlingas taisyklės, įvairius, įvairius jų sluoksnius. E, turime tinkamai surinkti informaciją, per tarpininkus padaryti tai e, savalaikiškai ir korektiškai. Reikia palaikyti nacionalinių institucijų ir Europos audito rūmų santykius Pabandysiu baigti. Turime nuolat neužmiršti būtinybės užtikrinti, kad Europos parlamentas ir nacionaliniai parlamentai toliau bendradarbiautų. Kaip ten bebūtų, apie 80 procentų ES lėšų yra valdoma pasidalėmuoju būdu. Tačiau neturime leistis į mikro lėšų valdymą. Mes turime plėsti mūsų išorės kontaktus ir priartėti prie mūsų piliečių. Turime užtikrinti, kad e, greta e, finansinės priežiūros mes išplėstume savo atsakomybę e, užsimtume taip pat ir platesnių ekonomikos valdymų. Tokiu būdu mes sustiprėsime iš vidaus akivaizdu, jeigu to nepasieksime, tai pakirs e, mūsų institucijos pačio egzistavimo esmę. O jeigu mums pasiseks, tai dar toliau sustiprinsime e, mūsų institucijos e, legitimumą. Dėkui. Mes dabar norime pateikti keletą klausimų. Pirmiausia, jos pateik pranešėjas Šoltis. jisai kalbės paskutinis. Taigi pirmas pateiks klausimą Sarvama. Ačiū pirmininkė. Kolega Brinko, dėkoju už jūsų pasisakymą ir pasistatymą. Aš tikiu, kad jūs puikiai suprantate, jog šiam komitetui labai svarbu, kad būtų vadovaujamasi kuo aukščiausiais kriterijais rekomenduojant kandidatus į audito rūmus. Audito rūmai nėra šiaip ES institucija. Ši institucija turi išsaugoti nepriekaištingą reputaciją, būti nepriklausomais ir bet koks šitos reputacijos uh, uh, sutapimas būtų didžiulis, didžiulė nelaimė visiems. Aš norėčiau paklausti keletą dalykų. Pavyzdžiui, kaip Jūs manote, kaip reikėtų kovoti su korupcija, kuria be kito ko užsiima ir asmenys iš Jūsų valstybės? Kaip jūs užtikrinsite, kad audito rūmai atliktų nu, išsamų tyrimą ir kad būtų taikomas ne tik tai tinkamas požiūris, bet ir labai aktyvus požiūris. Jūs buvęs Maltos ministru, tuo metu vienas iš jūsų kolegų ministrų buvo įsitraukęs į uh, buvo įtrauktas informacija pagal Panamos dokumentus. Šitas klausimas nebuvo komentuojamas, kaip nors tyriamas ir šis kolega ir buvo ir tebėra vienintelis ES valstybės narės ministras, kuris minimas Panamos dokumentuose. Mes turėtume tikėti, kad e, mes galime pasitikėti. Ir jeigu tas asmuo arba klausimai dėl šios mens iškiltų ES, tai kaip jūs reaguosite į tą potencialų tyrimą jau būdamas auditorų narių. Ir dar vienas klausimas. Jūs minėjote, kad nepriklausomai nuo mūsų pareikštos nuomonės šiame komitete ir plenarnėje sesijoje, jūs neatsijimsite savo kandidatūros nepriklausomai nuo to, kokį vertimą pateiksime mes. Todėl norėčiau paklausti, paprasto dalyko. Ar jūs patikinsite mus, kad jūs e, paklusite komiteto sprendimui ir ar bent jau e, paklusite viso parlamento nuomoniai, kuri bus išreikšta balsuojant. Prašau sakyti klausimus kandidatą. Norėčiau padėkoti kolegai iš Suomijos. Uh, Dėkuoju kolegoms už klausimus. Aš atsakiau į klausimino klausimus, pateikiau išsamius atsakymus. Iš tikrųjų, aš uh, vadovausiuosi parlamento sprendimu ir aš, žinoma, norėčiau, kad jūs vertintumėte mano kandidatūrą pagal kompetenciją ir, ir e, nešališkumą. Jūs turėtume suprasti, kad balsuojant jūsų minėtų klausimų, mano klausimas, mano balsas buvo lemiamas, 36 balsas. Balandžio 20 dieną vyko balsavimas dėl nepasitikėjimo ministru. Tačiau šitas balsavimas nebuvo balsavimas dėl e, pasitikėjimo. Taigi aš galėčiau pateikti šito balsavimo arba ne, ir ne, nepriklausomo tyrimo medžiagą. kartais yra vadovaujamasi specifinėmis taisyklėmis ir partijos arba vyriausybės vadovų e, tikslų yra siekiama tiesiog e, stabdant vyriausybės veiklą ar tiesiog e, nedalyvaujant parlamento veikloje. Taigi reikėjo pasirinkti. Aš iš tikrųjų yra teigiama, kad niekada nekompentavau šito klausimo, tačiau aš esu padaręs ne vieną pareiškimą, kai kurie iš jų buvo kategoriški. Pavyzdžiui, šių metų kovo 22 aš pareiškiu, kad jeigu tokie dalykai pasitvirtins arba pasiteisins, tai iš tikrųjų aš sustabdysiu savo veiklą vyriausybėje, kadangi tie dalykai tiesiog daro žalą vyriausybės darbui. Tiesiog aš labai griežtai įvertinau Panamos dokumentuose pateiktą informaciją ir apie tai kalbėjau vyriausybėje. Aš kaip kalbėdamas apie tai, kad tokie dalykai tiesiog apjuodina vyriausybės darbo pasiekimus, turėjau abejonių, ar nereikėtų man atsisakyti dirbti vyriausybėje, atsistatydinti. Iš tikrųjų, jeigu aš tai būčiau padaręs, tai galbūt aš būčiau tapęs herojumi tam tikrų asmenų akise tačiau aš tos šlovės nesiekiau. Aš maniau, kad vis dėlto reikėjo tęsti darbą savo struktūroje, už ką esi atsakingas ir galbūt geriau daryti įtaką, kad būtų užtikrinta kuo geresnė valdysena. Būtent tokį kelią aš pasirinkau. Kai aš parašiau šitą straipsnį, Mano nuomonė dar kartą buvo pakartota, kai buvo siūloma balsuoti dėl ministro pasitikėjimo. Aš šitą straipsnį parašiau maltiečių kalba ir jis turėtų būti padrasinantis, kadangi mūsų ministras pirmininkas pasakė, kad reikia tiesiog pakinti, paraginti visuomenę. Ir tuo metu aš pamaniau, kad šitas turėtų būti ir padrasinantis, paskatinantis piliečiams, kad jie verstų kuo vyriausybę dirbti kuo geriau, veiksmingiau piliečių labui. Taigi ir aš maniau, kad iš parlamento man reikėjo atstatydinti dėl šių priežasčių kai, kai jūs kalbate apie ministrą. O dabar, būdamas auditorumų narys, jeigu jūs turėtumėte apsispręsti, ar jūs iš tikrųjų manote, kad galėtumėte pareikšti laisvą, neutralią nuomonę? Aš pasakyčiau dar netgi daugiau. Jeigu aš nebūčiau pasiūlytas kandidatu į audito rūmus, tai aš turėjau du variantus. Arba pačiam atsistatydinti, ar tiesiog dirbti ir laukti, kol visos abejonės bus išsklaidytos. Tai susijęs su moralės aspektais, etiniais aspektais, nes reikėtų skirti teisinius klausimus ir taip pat etinius klausimus. Etika yra labai svarbu, tačiau kitas dalykas yra teisėtumas ir neteisėta veikla. Ačiū, ponai Brinka. Ines Ayala Zenda. Sí, gracias, presidente. Ačiū, pirmininkė. Aš dėkuoju kolegai Brinkat už prisistatymą, už labai išsamų informacijos pateikimą apie save. Tai, ką pasakė kolegas Farma, yra labai svarbu. Maltos ministras yra ne vienintelis. Ispanijos vienas iš ministrų taip pat buvo paminėtas Panamos dokumentuose. Jis taip pat nesistatydino, pasakęs, kad tai jo neliečia, o po to vis dėlto buvo išsiaiškinta, kad jisai buvo kažkaip susijęs su ta informacija. Taigi yra tokių, kurie mm, nesistatydino, mūsiškis Ispanijos ministras vis dėlto buvo priverstas atsistatydinti. Taigi jūs puikiai suprantate, kaip visą tai veikia, o jūs atsistatydintote kaip ministras, kad galėtumėte pateikti savo kandidatūrą. Tačiau jūsų kandidatūra buvo patvirtinta dar tuo metu, kai jūs buvote e, ministru. Taigi jūs turėtumė, turėjote e, pirmą atsistatydinti ir tik tai po to teikti savo kandidatūrą į auditorumus. Mhm. Malta yra pietų Europos valstybė. Šiame regione yra labai svarbus dalykai susijęs su aplinkos apsauga. Taigi šioje srityje Maltoje jūs iš tikrųjų daug nuveikėte. Pavyzdžiui, rengiantis COP21 e, sprendimams ir rengiant e, deklaraciją iš tikrųjų negalima matyti jūsų, nematyti jūsų indėlio šioje srityje. Dabar konkrečiai norėčiau pakalbėti apie jūsų sukauptą patirtį, profesinę patirtį. Jūs dirbate ir privačiame sektoriuje, privačiuose bankuose. Tai labai naudinga patirtis, kadangi Europos audito rūmai turi atlikti ES biudžetą išsamei taip pat atsižvelgti į valstybėse narėse kilusias problemas bei bankų sektoriaus problemas, užtikrinti pakankamą bankų stabilumą ir saugumą. Todėl norėčiau paklausti jūsų, kaip jūs įsivaizduojate biudžeto kontrolę vykdomą iš įvairiausių pusių, pavyzdžiui, iš, kaip jūs vertintumėte situaciją iš privačių bankų, Europos investicijų bankų, bankų požiūrio ir taip toliau. Be to, jūs įsteigėte nepriklausomą audito instituciją Maltoje. Kaip nacionalinės audito tarnybos turėtų būti organizuojamos, kaip jos turėtų veikti, kadangi pietinėse valstybėse jos atrodo šiek tiek atsilieka. Valstybės narės, ko gero, taip pat turėtų aktyviau veikti, kad būtų tinkamai vykdomas ES biudžetas. Malta yra nedidelė valstybė, nutolusi nuo ES epicentro, ji turi savo specifines problemas, taigi vis dėlto norėčiau kad jūs pakomentuotumėte iš Maltos požiūrio. Pone Brinkat, pone Jalasender, dėl aplinkosaugos. Tai visada e, iššūkingas rytis, ypač tokiai nedideliai salai kaip Malta, kur gyventojų tankis yra didelis. Ir, ir tai mes susidurėme su įvairiausiais iššūkiais, kaip, kaip sala viduržėmio jūroje bet norėčiau pasakyti, kad prieš pradėdamas dirbti dabartinėme savo poste turiu pažymėti, kad e, aplinkos saugos klausimai nebuvo reglamentuojami tinkamai. Ir atsakinga institucija paklusdavo naujos vyriausybės e, konkretiems planams. Ir e, tos politinės jėgos, su kuriomis aš atėjau dirbti, e, iškėlė kitokius tikslus. E, jis siekė paskirti atsakingus, e, kompetitingus žmonės. Ir parlamento e, opozicijos nariai netgi pasidžiaugė šių, tokiu darbo planavimu. Noriu taip pat pasakyti, kad profsąjungos labai aktyviai e, dalyvavo šioje e, veikloje ir aš e, pareiškiau, kad aš nesikišiu į profsąjungų veiklą ir, ir kad paraginau kreiptis į mane tik tada, kai, kai kas, kažkokių iškils konkrečių problemų ir niekada nesulaukiau tokių skambučių. Ir aš akcentavau, kad, kad to, tos institucijos darbuotojai turi būti stebėtojais, o ne, neturi stebėti situaciją, o, o ne būti sarginiais šunimis. Ir e, būtent man dirbant buvo kuriami mechanizmai ir struktūros tos institucijos veikimo ir buvo kuriami reikalingi gebėjimai. Žinoma, aš negaliu būti atsakingas už tai, kas įvyko po to, po šių metų gegužės bet noriu pasidžiaugti tuo, kad, dab, kad e, šis sritis yra tinkamai tvarkoma mano šalyje dabar ir drįstu sakyti, kad tai nebuvo įmanoma, kol, kol mes nepradėjome dirbti. Jūs minėjote mano darbą bankininkystės sektoriuje. E, bankai susilaukė dėmesio dėl daugybės netinkamų žingsnių, dėl blogos veiklos, taip pat ir kaip, pavyzdžiui, Panamos skandalo atveju. Aš, dirb, aš, aš buvau vadybininku dirbdamas bankė, nebuvau e, finansų, didelių fin, finansinių šaltinių savininkų. E, Ir dirbdamas bankė dirbau korporatyvinių tyrimų strategijos skyriuje. Ir jeigu teisingai atsak, supratau jūsų klausimą, tai atsakymas į jį būtų taip. Manau, kad finansinis sektorius suvaidins svarbu vaidmenį, ypač dėl to, kas įvyko dėl e, Luksemburgo skandalo, dėl Panamo skandalo. E, bankininkystės sektorius privalo e, keistis, plėtotis, Maltai teko daug anksčiau atskleisti bankininkystės sektoriaus mm, konfidencialią informaciją nei kitoms valstybėms. Ir remdamasis turimą informaciją galiu teikti, kad mes visada laikėmės ESBO e principų reikalavimų ir visada dirbame laikydamėsi ES teisynų. Dabar žodis ponui Ali. Ačiū ponė pirmininkė, ponė Brinkat. Noriu padėkoti Jums už Jūsų įžanginį pasisakymą. Jūsų kuriklum e, e, vytė yra tikrai spūdingas, Jūs esate patyręs e, profesionalas. Ir manau, kad jeigu būsite paskirtas į audito rūmus, audito rūmai tikrai e, pasipildys vienu, dar vienu patyrusiu darbuotoju. Norėčiau užduoti klausimą apie e, audito ataskaitų supaprastinimą. Jau, dirbu jau antrą kadenciją Europos parlamente Ir turiu pasakyti, kad nuo pat šios kadencijos pradžios mes kalbame apie supaprastinimą, bet tik kalbame. Veiksmų nėra. Labai tikiuosi, jog jei e, audito rūmai imsis iniciatyvos, tai bus tikrai gera pradžia. Todėl gal galėtumėte pakalbėti apie tai, kaip jūsų galva turėtų atrodyti supaprastintos audito ataskaitos. Tai būtų tikrai naudingas e, dalykas ir, ir komisijai. Dar porą klausimų. Kalbėdamas apie veiksmingumą ir našumą, regdamas e, strateginius planus, ar jūs pasitelkėte uh, e, naudos kriterijų, rengdamas tuos planus. Taip pat noriu, e, kad, kad pasiremtumėte savo patir, darbo finansinėme sektoriuje patirtimi. Visada akcentavome, kad, akcentavote, kad e, finansai turi būti veiksmingai kontroliuojami kad išsikelti tikslai turi tapti apčiuopiamai vertinamais rezultatais. Ar vertindamas ES strategijas įvairiose sritise, ar pasigendate ko nors, ar ir ta, kalbant apie galimybę e, iškeltus tikslus pasie, pa, pa, pakeisti, paversti apčiupiamais rezultatais, ką laiko čia svarbiausių dalykų? Paprastinimo užduotis yra tikrai svarbi, nes be supaprastinimo uh, ir toliau bus dubliuojamos e, pastangos ir su, užtikrinus supaprastinimą e, išvengsime biurokratijos ir korupcijos ir institucijose ir, ir valstybėse. Manau, kad netgi patys audito rūmai turi keistis iš vidaus, kaip ir kitos institucijos. Uh, žvelgdamas į ES biudžetą, manau, kad jis turi būti labiau sutelktas į svarbiausius strateginius ES tikslus. Reikia laikytis veiksmingiau kriterijų ir audito rūmai turi, turėtų išplėsti savo o, veiklos aprepti ir, nors, ir vertindamas auditorumų veiklą, sakyčiau, kad auditorumai pereina nuo grinai finansinės priežiūros ir kontrolės prie ekonominio našumo akcentavimo. Tai labai svarbu. Svarbiausias dalykas e, ne ataskaitos, bet tai, kad jos būtų paskui gyvendintos. Todėl audito rūmų ataskaitos turi susilaukti deramo dėmesio ir jų e, pagrindų reikėtų tikėtis geresnio e, praktinio tikslų įgyvendinimo. Ataskaitos turi būti paprastesnės, jos turi būti rengiamas sparčiau. Manau, kad ir patys audito rūmai turi e, mąstyti novatoriškai. Taip pat reikėtų renkti e, re, dažnesnius audito rūmų ir, val, ir, ir valstybių ir nacionalinio audito e, institucijų susitikimus. Reikėtų labiau e, akcentuoti kontrolę ir priežiūrą, kurią užtikna valstybės narės ir vengti užduočių dubliavimo su audito e, sektoriuje. Tikiuosi, kad atsakiau jūsų klausimą ir norėčiau dar štai ką pasakyti. Anks, Tačiau e, pagrindinis svarbiausias tikslas buvo skirtų ES lėšų įsisavinimas. Šiandien jau sakome, kad vien įsisavinti lėšas nepakanka. Reikia e, pademonstruoti konkrečius rezultatus, kurie aiškiai gerina gyvenimo kokybę. Todėl reikia labiau akcentuoti atskaitomybę nuo lėšų skirimo iki e, pasiektų rezultatų, e, taip pat pasiekto poveikio ir vertinimo nuo e, vartojimo, naudojimo kultūros turime pereiti prie e, veiksmingos e, fondų lėšų panaudojimo kultūros. O kalbant apie investavimą, reikia investuoti į 2010-ųjų e, strategijos tikslų įgyvendinimą. Jeigu dar pamiršau kažką atsakyti, kokį nors klausimą, tai pakartokite jį. Ačiū. Aš pati taip pat rašiau savai klausiančių sąrašą, turiu keletą trumpų paprastų klausimų. Jei teisingai supratome, Maltos audito uh, tarnyba yra Maltos parlamento dalis, ar teisingai supratau. Jei taip, taip kaip tuomet užtikrinamas tos institucijos nepriklausomumas? Jūs nekart akcentavote gerą valdyseną, sanglaudą, nuseklumą, e, viešojo sektoriaus atskaitomybę, tai žinoma ir, ir E, mūsų komiteto tikslas ir audito rūmai akcentuoja e, skaidrumo reikalavimą. Malta. Maltos atsakingos institucijos spaudoje susilaukė kritikos dėl to, kad nepaskelbė viešųjų e, sutarčių sudarytų viešajame sektoriai, ypač dėl elektros tiekėjų. E, Kaip jūs, kaip audito rūmų narys, darysite, kad e, būtų akcentuojamas skaidrumo siekis ir kokius, kokiu rekomendacijų pateiktumėte kitiems audito rūmų nariams? Ir galiausiai turiu mm, labai asmenišką klausimą. 2004-aisiais, kai mūsų valstybės įstojo Europos Sąjunga, kartu aš labai aktyviai remiau Čekijos įstojimą į Europos Sąjungą. Ir norėčiau paklausti, kodėl jūsų pozicija dėl ES pasikeitė po to, kai Malta įstojo tai ES. Tai as, mano asmenis klausimas, mano asmenis malsumas. Paaiškinsiu, kaip veikia Mal Maltos audito tarnyba anksčiau ir kokia struktūra egzistuoja dabar. Uh, Anksčiau audito e, tarnyba, audito inspekcija buvo finansų ministerijos, e, e, buvo pavaldi finansų ministerijai tokia sistema egzistavo valdant ankstesniems vyriausybėms, o atėjusi valdžia mano partijai 1996 metais įsipareigojome tą sistemą keisti. Ir 1997 metais buvo parengtas įstatymas, kuriam pritarė e, visos parlamento partijos. Ir vyriausiasis auditorius nuo to laiko skiriamas parlamento, viso parlamento narių sutarimu ir audito e, institucija Maltos veikia e, labai sėkmingai ir nusekliai ir nesusilaukia jokios kritikos. Ir na, niekas Malta išskyrus tuos, kuriems nepatinka audito rūmų išvados, Maltos audito institucijos išvados, nekritikuoja tos tarnybos. Tai man tikrai labai brangus pasiekimas ir, ir, ir net jeigu nebūsiu patvirtintas kandidatu šiandienos svarstymuose, tai vis tiek sakau tai su pasididžiavimu. E, norėčiau taip pat atsakydamas jūsų klausimą pasakyti, kad kartais, ne, kalbant apie sandorius sudaromus dėl viešojo sektoriaus paslaugų, tenka laikytis konfidencialumo reikalavimų. E, Tačiau kalbant apie šį konkretų atvejį, čia kalbame apie e, apie sektorių, e, kuriame aktyviai dirbau. Ir noriu pasakyti, kad kai tie viešieji sandoriai yra e, e, sudaromi ir paskelbiami, parlamento komitetai turi galimybę susipažinti su jais ir, ir viską išanalizuoti. Tačiau iki to laiko tokios galimybės nėra kol tas, san, kol tas pasirašytas sandoris nepaskelbiamas. Todėl svarbiausias dalykas tai uh, E, terminas, kurį savo nusistato vyriausybė, tas terminas yra, man atrodo, spalio lapkričio mėno, todėl tų paskelbtų datų reikia labai griežtai laikytis. Jeigu vyriausybė pažada, kad jį paskelbs kitą mėnesį, iš tuos e, sandorius taip jį privalo tai ir padaryti, kad būtų galimybė visapusiškai e, tuos sandorius išnagrinėti E, kaip yra pavyzdžiui dėl, su sutartimis dėl naftos pirkimo ir, ir kitų sutarčių. Ir paskutinis jūsų klausimas atsakydamas, iš jų noriu pasakyti, kad ne, niekada nebuvau anti-europietiškai nusiteikęs. Tačiau skirtingai nei kit, nevertinant tendencijas kitose šalise, niekad, mes niekada nesakėme, kad E, na, to niekada nebus. Mes pasakėme, jeigu žmonės e, nuspręs, jeigu maltiečių dauguma nuspręs, kad jie nori, jog Malta prisijungtų prie ES, tuomet partija, kurios nariu buvau, pakeis savo poziciją. Ir mūsų partija ne tik, mano partija ne tik pakeitė savo poziciją, bet ir mm, pasirodė e, gebanti būti labai europietiška politinė jėga. Aš pats aktyviai dirbau e, užsienio ir, ir, ir Europos reikalų komiteto nariu. Mano kolega kuris yra vienas iš Maltos opozicinių partijų atstovas, e, irgi dirbo tame komitete ir mes abu e, užsimėme europietiškų idėjų sklaidą Maltoje. Ir taip pat esu nemažai dirbęs įvairiose Europos institucijose. Ir kaip aplinkosaugos ministras aktyviai dalyvavau e, Europos ministrų tarybos ministrų susitikimuose. E, Ir COP21 konferencijoje Paryžiuje taip pat e, savau savo šalį. Ir visada jaučiausi Europos šeimos nariu. Taip pat norėčiau paminėti E, vieną iš labai iškilių e, Europos asmenybių profesorių Demaker. Ir vieną kartą per vakarienę, kurioje dalyvavo, e, kurioje dalyvavau, kalbėjausi su juo ir profesorius Demarko mane pristatė kaip vieną labiausiai atsidavusių europiečių na, draugė su kitais, žinoma, dirbau, tai ne, ne vien mano nuopelnas, kad e, mano šalis kiek įmanoma e, tinkamiau gyvendintų visus Europos teisino reikalavimus ir, ir, ir visus kriterijus. Na, Tiesiog noriu pabrėžti, kad aš visada tikėjau Europos idealais ir kad ir aš, ir draugės su kolegomis, tai praktiškai įrodėme, dirbdami e, ministrų susitikimuose, kitose e, e, institucijų renginiuose. Ir aš sakyčiau, kad darbai pasako daugiau nei žodžiai. Bet iš tikrųjų, aš suprantu, jūsų klausimą jis buvo labai aktualus ir ačiū Jums už tai. Dėkuoju dėkoju už atsakymus. Iš tikrųjų, veiksmai yra labai svarbus dalykas. Jūsų balsavimas e, buvo būtent veiksmas. E, man atrodo, jis yra svarbus, kai jūs balsavote prieš ES. E, dabar mūsų laikas jau spaudžia, stėsiu žodį pranešėjui. Pana Šoltas. Ačiū. Kandidato biografija tikrai yra labai išsami, įspūdinga, jisai dirbo ir viešajame sektoriuje, ir privačiajame. Jisai domėjasi įvairiais finansavimo šaltiniais. Bet to kolega Sarama minėjo Panamos dokumentus ir jis teiraujas, teiravosi apie jūsų vaidmenį tyriant šią informaciją. Kol kas atrodo, kandidatas nepasirinko tinkamo kanalo. Aš sakiau, kad jūsų biografija iš tikrųjų yra labai spalvinga, kad joje nurodyta, jog dirbate viešajame sektoriuje, dirbate finansų srityje. Iš tikrųjų, reikėtų įsiklausyti į mūsų abejonės dėl jūsų galimo nepriklausomumo dirbant audito rūmose. O kolega Sarama minėjo Panamos dokumentus, mes taip pat gavome informacijos, surinkę ją iš Maltos žiniasklaidos. Buvo taip pat e, minimi tokie dalykai kaip tūkstančiai ES biudžeto eurų jūsų veiklos metu ministerijoje buvo paskirta partijos nariams, ministerijos e, darbuotojams. Taigi jūs šioje, jūsų politinėje partijoje buvote labai svarbus asmuo ir kaip jūs užtikrintumėte savo nepriklausomumą, ypač dirbdamas e, audito rūmų narių, kadangi šitas klausimas iš esmės yra svarbiausias užtikrinant e, audito rūmų uh, kaip institucijos stabilumą ir išsaugojant jų reputaciją. Taigi klausimas apie jūsų nepriklausomumą. E, pradėsim nuo nepriklausomybės. Pasakysiu, kad nors privačiam sektoriui aktyviai dirbau ir žmonės tikrai kartais nesupranta, e, kaip veikia Maltos sistema. Kai kas klausė, kaip dirbate privačiam sektoriuje, būdamas parlamento nariu. Maltoje, skirtingai nuo kitų valstybių, e, parlamento nariai nedirba pilno etatu, jie net negauna e, jokio atlyginimo, tik tai honorarus, jiems reikia išlaikyti šeimą, žinoma, ir būtent taip e, praktiškai kiekvienas ir veikia. Mm, taigi tokia faktinė situacija, taigi visi dirbame e, dalimi etato, išskyrus tuos atvejus, kai e, patenkate į ministrų kabinetą. Ir tada, kada jau juo tampate, tai žinoma, jūsų atlygis yra iš tos ministerijos. E, aš taisyklių nekūriau, tiesiog laikausi tų, kurios egzistuoja mano šalyje, tačiau visada deklaravau savo pajamas, E, visada, e, kaip parlamento narys, e, pateikdavau labai išsame pajamų deklaraciją, kartais buvau kritikuojamas, kad pateikdavau ir nereikalingų detalių, kurių ir nebūtina buvo pateikti, bet viską darydavau savalaikiškai. Ir e, žinoma, e, galiu pateisinti visas savo paėmas. Jeigu aš teisingai suprantu, ponas Šoltės taip pat paminėjo nepriklausomybės klausimą. Iš tikrųjų, aš e, vadovavau viešųjų finansų apskaitos komitetui, kitoms institucijoms, paminėjau institucijas, su kuriomis turėjau sąsajų, bet taip pat sakiau, kad jos nebūtų buvę patikimus, e, jeigu nebūtume įrodę e, visuomeniai, kad jos iš tikrųjų veikia ne, nepriklausomai. E, kur tik tai bedirbau, tame tarpe ir užsienio reikalų, ir Europos reikalų komitete, kur aš buvau šešėliniu pirmininku, visada stengiausi, kad būtų laikomasi uh, konsensų pagrysto požiūrio. Aš e, supratau iš pono Šoltės klausimą, kad iškyla klausimų dėl e, konkretaus atvejo e, šeimos narių, partijos narių. Konkretus atvejas yra susijęs su Žemės ūkio paramos fondo panaudojimu E, iš tikrųjų, parlamentas sekretariatas vadovauja tokių lėšų panaudojimui. Turiu pasakyti, kad šiuo klausimu iki šiandien dienos e, jokių e, oficialių skundų nesugavęs. Bet, kaip ir visada, bet kuriomis aplinkybėmis aš visada kreipiuosi į oficialias institucijas, kurios atsako už tokių veiksmų priežiūrą dėl konkrečių veiksmų, kurių tos institucijos gali būti ėmusios. E, pasakiau, kad dabar vyriausybėje nedirbu, per, e, nežinau apie situaciją per pastaruosius kelis mėnesius. Iš tikrųjų, žiniasklaidoje buvo tam tikrų atvejų paminėta, dabar autonomiška darbo grupė šitą problemą sprendžia. E, ir aš būtent tą mechanizmą inicija, inicijavau. Tai, kad aš inicijavau tokį tyrimą, aiškiai demonstruoja, kad aš veikiu be jokios baimės, neturiu ką slėpti. E, yra buvę anoniminių laiškų dėl galimo piknaudžiavimo žuvininkystės rytyje. Iš karto Gavęs tokių e, faktų, aš kreipiausi į policijos vadovybę. Na ir e, dabar ketinu elgtis ir taip toliau. Tas, kuris pasisako už skaidrumą, praktikoje negali elgtis kitaip. Dėkoju e, ponui Brinkat. Gaila, kad mūsų laikas ribotas, galėtume padiskutuoti ir daugiau. Bet dabar jums ačiū, perėsime prie kito kandidato svarstymų. Okay, uh, so with... Tvarka. Teskime mūsų svarstymus. Trečiasis svarstymas. Sveikinu pona Joao Figureido. Atsiprašom, kad privertėm jūs šiek tiek palaukti, bet tokie posėdžiai visada ilgokie, kyla daug klausimų. Ir e, tikriausiai ir jums jų bus daug. Nori, noriu paprašyti jūs. E, pasisakyti pirmiausia, o paskui steiksiu žodį pranešėjui. O jūs dabar galite pradėti. Ačiū kolegos, kad suteikėte man galimybę prisistatyti. Savo prisistatymo kalba, kalboje norėčiau kalbėti pirmiausia prancūziškai. Ponios ir ponai, E, gerbėjami parlamento nariai. Man tikrai didelė garbė būti čia kaip e, svarstomam kandidatui į audito rūmų narius. Ir noriu pabrėžti, kad tai didelė garbė ir atsakomybė visų pirma dėl to, kad e, auditorumų vaidmuo yra labai svarbi, kad tai yra nepriklausoma ES finansų sergėto, institucija finansų sergėtoje. Taip pat e, aš esu kandidatu pakeisti e, auditorų narį iš Portugalijos, tai yra ponas Vitor Kaldeira, e, kuris jo kolegos e, e išrinko, buvo išrinkę savo vadovu ir tai jis tikrai E, padarė garbę mano šaliai. Tai buvo tikrai garbingas atstovas ir man bus garbi e, perimti tą atsakomybę. Norėčiau e, paaiškinti, kodėl mano nuomonė nusipelnau jūsų pasitikėjimo. Manau, kad ir aš tikiuosi, dirbdamas su jūs, užmėgsti pasitikėjimų grindžiamus ryšius. Ir norėčiau pristatyti savo profesinę patirtį ir papasakoti, kodėl manau e, e, galėsantis dirbti šį darbą. Aš dirbu e, valstybės sektoriuje jau 38 metus. Ir būtent viešajame sektoriuje siekiau savo profesinės karjeros. Nes vieš, darbas viešojo intereso vardan visada buvo man svarbiausia užduotis. Buv, e, esu Portugalijos audito rūmų nariu ir dirbu ten e, aštuonis metus ir kaip e, rūmų narys užtikrinu Portugalijos įstatymų įgyvendinimą bei ES teisės aktų įgyvendinimą. Man buvo patikėta atlikti atitikties auditą ir e, domėtis finansinę atsakomybę. Taip pat e, rengiau rūmų nuomonę e, dėl e, valstybės finansus. Prieš pradėdamas dirbti Portugalijos audito rūmose dirbau kitose viešojo sektoriaus rytise. Man netgi buvo patikėta užduotis planuoti biudžetą bei taip pat būti atsakingų už kitas finansų sritis. Esu dirbęs finansų ministerijoje e, ir buvau valstybės valdymo e, valstybės sekretorius. Man buvo patikėtos tikrai svarbios užduotys Portugalijos valstybės valdymo sistemoje. Dalyvavau priimant tikrai svarbius sprendimus dėl e, Portugalijos viešųjų finansų. Kaip šalies vyriausybės narys, aš žinoma palaikiau labai glaudžius ryšius su parlamentu bei e, parlamento komisijomis. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami nariai. Norėčiau pasakyti dabar keletą žodžių apie mano motivaciją. Kaip aš galėčiau veiksmingiausiai prisidėti prie e, naujojo, e, prie mano naujų e, pareigų įgyvendinimo. Visų pirma, aš e, tikiu Europos projektu, Europos principais ir vertybėmis, tikiu taikos saugojimo, ES piliečių gerovę, balansuotą plėtrą, kai kalbam apie regionus ir valstybės narės. ES šiuo metu iškyla rimtų iššūkių. Esu įsitikinęs, kad e, valstybės gali susidoroti su šiais iššūkiais tik tai būdamas drauge. Per savo ilgą profesinę karjerą ir daugelį įvairių situacijų aš e, labai atsakingai žiūrėjau į finansų valdymą, taip pat į finansų kontrolės ir audito dalykus. Aš manau, kad tinkamas finansų valdymas e, yra labai svarbus įgyvendinant viešąją politiką. Labai daug dėmesio skiriu įstatymo vyriausybei, įstatymo viršenybei. Aš taip pat e, giliai tikiu Europos audito rūmų vertybėmis. Aš e, noriu pabrėžti audito nepriklausomumą, objektivumą, sažningumą ir kolegialumą. Mano ankstesnė profesinė E, patirtis, e, manau, daro mane tinkamu kandidatu užimti šį postą. Aš manau, kad būdamas nepriklausomas, e, būdami nepriklausomi, audito rūmai turi atliepti jūsų poreikius ir prašymus. Taip pat yra labai svarbu palaikyti tinkamus santykius su nacionalinėmis audito institucijomis, gerbent žinoma jų nepriklausomybę. Na ir svarbiausia, aš esu pasiruošęs pagal savo sugebėjimus kuo geriau tarnauti ES piliečiams. Ir tokiu būdu prisidėti prie jų pasitikėjimo Europos institucijomis. Dėkoju uždėmesi. Dėkoju, ačiū už Jūsų pasisakymą. Žinoma, turėsime ir papildomų klausimų. Ir noriu e, suteikti žodį kolegai Sarvamą. Prašau. Ačiū, pirmininkė. E, ponas e, Figueredo, ačiū už Jūsų pasisakymą. Savo atsakymuose raštu teigiate, kad audito darbo planavimas Europos audito rūmose galėtų taip pat apimti ir vidaus kontrolės sistemų analizę, atsižvelgiant į finansinių srautų atskiruose srityse judėjimą ir atsižvelgiant visų pirma į cikliškumą ir potencialiai rizikingiausias sritis. Toks jūsų pareiškimas daug žada. Bet e, norėčiau paklausti, gal galėtumėte plačiau paaiškinti visų pirma, kokia yra jums e, politinė svarba ir prasmė gaunant viešą informaciją apie tai, kaip ir kiek pinigų išleidžiama valstybėse narėse. Ir antra, kaip jūs asmeniškai esate pasirengęs, būdamas Europos auditorumų nariu, prisidėti prie to, kad būtų gauta pilnesnė informacija apie konkretesnės valstybės narės ir regionus, geografinius regionus. Prašom atsakyti, ponė Figureido. Dėkuoju, e, ponė Saroma. Iš tikrųjų, <laughs> jūs teisingai perskaitėte tai, ką aš e, parašiau, atsakydamas į klausimino klausimus. Šitą temą e, klausiminę aš specialiai išplėtojau, nes man atrodo, kad jeigu apskritai žiūrėsime į kontrolės sistemas visoje Europoje, turėdami galvoj Europos lygio sistemą, nacionalinių lygmenų sistemas ir atsižvelgiant į tai, kad turime ir nepriklausomą išorės kontrolę, bet taip pat ir vidaus kontrolę, tai atsižvelgiant į visą tai, man atrodo, mums reikia tam tikrų pastangų, kurioms galėtų vadovauti būtent auditorumui, kad galima būtų visas tas Europos kontrolės sistemas panaudoti veiksmingiau. Kalbu apie tai, kad e, pasiektume daugiau veiksmingumo, efektyvumo, e, tam tikros ekonomikos, apskritai Europoje valdant e, visas tas sistemas. Man atrodo, kad net Europos audito rūmai turi suformuoti požiūrį drauge su nacionalinėmis institucijomis, aišku, aukščiausiomis audito institucijomis, turi suformuoti pagrindinius vidaus sistemų E, elementus, pasinaudojant e, visomis savo žiniomis ir tuo darbu, kurį jos atlieka. Man atrodo, kad yra svarbu perėti į aukštesnį tų mechanizmų panaudojimo laip, laipsnį, į aukštesnį etapą. Jeigu Tai darysime atsargiai, panaudodami tas pačias metodikas, laikydamiesi tų pačių principų. Tuomet galbūt ateityje turėsime patikimesnę informaciją visose lygiuose, tame tarpe ir ES lygmenyje. Aš manau, e, kad e, savo atsakymę aš atsakau į pirmą užduotą jūsų klausimą apie tai, ką politiškai reiškia teisinga informacija gaunama iš valstybių narių. Ir man regis savo antrų klausimų jūs norite sužinoti, kiek aš esu pasišventęs, atsidavęs prisidėti prie tokios sistemos sukūrimo. Galiu atsakyti, kad tai iš tikrųjų aš bandysiu tai padaryti. Bet taip pat reikia neužmiršti, kad Europos audito rūmai yra kolegija. Taigi aš turiu teikti pasiūlymus kolegijoje, svarstyti juos su kolegomis ir laukti, kol visa kolegija priims sprendimus. Aš nesu vien tik tai audito rūmų narys esu vienas iš audito rūmų narių, taigi turiu dirbti su kolegomis. O mano kolegos, aš esu tikras, turi savo nuomonės. Mes turime konstruoti kolektyvę nuomonę, kaip nepriklausomi auditorumai. Ponas Arvama norėtų užduoti papildomą klausimą. Dėkui už e, jūsų atsakymą. Būtent todėl aš ir klausiu, kad Mes visi žinome, kad kalbame apie kolegiją. Tačiau joje tik 28 nariai, e, kur svarbi kiekviena nuomonė ir būtent jūsų nuomonė šiuo konkrečiu klausimu aš ir norėjau paklausti. Dėkui, ponė Ajala Center dabar. Dėkui, pirmininkė. Noriu pasveikinti Jūs atvykus į mūsų komitetą, ponė Figurėdo, žiūrėdama Jūsų gyvenimo aprašymą, matau, kad e, esate dirbęs e, darbus, kurie yra susiję e, su nusikaltimais, nusikaltėliais ir taip toliau. Na, o dabar jau nebejuokaujant esate skopęs daug patirties e, ir privačiame, ir e, viešajame sektorija, kartais labai sudėtingais laikais viešajame sektorija Portugalijoje. Taigi noriu paklausti apie jūsų patirtį Portugalijos audito rūmose. Gal galėtumėte pasakyti, kaip jūsų manimų turėtų klostyti santykiai tarp e, nacionalinio audito institucijų ir vyriausybių institucijų, kurias e, tos audito institucijos audituoja. E, žvelgiant į Portugaliją mes matome, kad ten yra buvę uh, didelių struktūrinių fondų investicijų. E, kaip galima būtų prisidėti prie investicijų, prie biudžeto tinkamo svarstymu, kaip e, nacionalinės audito institucijos galėtų prisidėti prie Europos lėšų iš Europos fondų valdymo. E, iš tikrųjų, e, daug programų faktiškai yra įgyvendinamos valstybėse narėse. Kaip galime jų valdymą patobulinti ir kaip galime susiaurinti tą atskirtį tarp biudžeto įgyvendinimo, kai kalbame apie bendro finansavimo biudžetus. Mes matome, kad kartais iš vienos pusės Bruselis e, stabilumo pakto dėka neleidžia didėti e, viešajai skolai, bet antra vertus valstybės narės susit, susiduria su problemomis bendrai finansuodamos projektus. Labai dėkui, ponė Ajala Sender, už jūsų klausimus. Pakankamai sudėtingi jie, bandysiu atsakyti atsakyti prancūziškai. Suprantu ispaniškai, bet ne, nelabai drįstu kalbėti. Uh, Jūs klausėte, kaip ES lėšų panaudojime e, galėtų suvaidinti nacionalinės audito institucijos siekiant geresnio lėšų panaudojimo. Na, sakyčiau, kad e, Atsižvelgiant į tai, kas e, įvyko mano šalyje, tokių klausimų Portugalijoje, e, na, nesvarstome, nes Portugalija e, gauna nemažai pagalbos iš ES fondų ir, ir jų, tų, tų lėšų panaudojimo lygis yra gana aukštas. Bet kitose šalise yra tokio pabudžio problemų ir tokie klausimai sprendžiami ir svars nagrinėjamos es lėšų e, panaudojimo globalinės pasiekmes. Pavyzdžiui, jeigu e, skiriamos lėšos, kurios nėra įsisavinamos, kurios nėra panaudojamos, nelengva atsakyti į tokius, tokius klausimus. Tai iš dalies susijęs ES biudžeto labai nejudri, nelankščiais mechanizmais. Ir kaip čia, kokį vaidmenį galėtų suvadinti audito rūmai čia, jūs to manęs klausėte. E, pratesdamas e, ir, ir ponos Sarvamą užduotą klausimą ir perdamas į kitą lygmenį, sakyčiau, kad yra vietmo, vietos e, vaidmeniui ir yra erdvės plėtotis santykiams tarp e, Europos audito rūmų, nacionalinio audito institucijų Ir, ir čia turiu omeny konkrečią sritį. Audito veiklos planavimą. Toks bendradarbiavimas, man atrodo, e, būtų svarbus, siekiant išvengti galimo užduočių dubliavimuose. E, ir taip pat dėl to, kad audito rūmai galėtų skirti daugiau išteklių naujų tikslų siekimui. Ir e, toks geresnis bendradarbiavimas audito veiklos planavime tarp e, Europos audito rūmų ir nacionalinio audito institucijų, mano nuomonė, galėtų sukurti, patėti sukurti naują erdvę uh, kur būtų užtikrinamas geresnis e, ES fondų padavnaudojimas. Galbūt reiktų mąstyti apie kontrolės institucijų tinklą, nes reiktų vengti tokios piramidinės struktūros. Aš manyčiau, kad tinklo struktūra būtų primtinesnė. primtinesnė. Ir nacionalinės audito institucijos e, taip pat savo veikloje siektų užtikrinti geresnį e, ES fondų lėšų įsisavinimą. Nežinau, ponia, aš atsakiau jūsų klausimą, kurį uždavėte. E, dabar bandysiu perėti prie antrojo klausimo dėl fondų lėšų pritaikymo kai, kai lėšų valdymas vyksta dalymosi pagrindu, e, kai, kai už tai atsakingos ir nacionalinės, ir Europos institucijos. Čia tikrai galima būtų tikėtis Europos auditorumų ir nacionalinių audito institucijų bendradarbiavimo. Tačiau sakydamas tai nenoriu pasakyti, kad čia jau nieko, kad čia nieko nenuveikta. Jau yra nemažai padaryta šioje srityje. Bet galbūt reiktų sutelkti pastangas, kad, e, kad pasiektume geresnį rezultatą. Aš turiu pakankamai e, tokios, tokio darbo patirties ir žinau, kad paprastai, kad institucijos jau turi nemažą įdirbį Ir vertindamas institucijos darbą visada bandau išsiaiškinti, kokias kliūtis reiktų veikti, kad tas bendradarbiavimas būtų sėkmingesnis. Uh, uh, Ponas Von, ačiū pirmininkė. Noriu pasveikinti Jūs čia ir padėkoti Jums už Jūsų įžanginį pasisakymą, turiu pasakyti, kad jūs e, esate ilgiausios pavardės savininkas, vertinant e, jūsų, jūs kaip kandidatė auditorumus, kadangi turite tik vieną vardą, tai pavyzdžių jums. Taip pat pažvelgęs jūsų gyvenimo aprašą, e, na, nelieka abejonių dėl jūsų patirties, labai įvairia pusės patirties e, audito klausimais. Ir kadangi jūsų gyvenimo aprašas yra toks įspūdingas, noriu užduoti klausimą apie audito rūmų veiklą ir kaip jūsų nuomonė ta veikla turėtų būti plėtojama ateityje. Pavyzdžiui, mūsų komitete daug kalbame apie tai, apie atitikti ir apie rezultatų vertinimą. Ar manote, kad, tai, kad turėtume daugiau to, tokių uh, kriterijų akcentuoti? Ir kadangi esate, jau ilgą laiką dirbate auditoriumi, ką apie tai manote? Jeigu būsite paskirtas auditorumų nariu, ar būsite įprastinis uh, klasikinis auditorius akcentuosite e, atitikties klausimus, ar E, akcentuosite ir e, veiklos rezultatų pasiekimą. Ačiū. Thank you, Mr. Vaughan. Ačiū, kolega. Apie mano pavardę. Portugališkos pavardės yra įprastai ilgesnės negu Velso. Velso. Mes galime turėti ir tris vardus. Mano šeimoje visi, visų vardai yra pakankamai ilgi. Taigi, kad būtų paprasčiau, mes dažniausiai vartojame tik tai pirmą ir paskutinį. Taigi. Jūs teiravotės manęs apie galimas ateitie pateiksimas idėjas, dirbant auditorumuose. Iš tikrųjų, šiais klausimais galima ilgai kalbėti, mąstyti. Aš jau dalyvau įvairiose diskusijose, skaičiau dokumentuose. 2014 metais jūs parengėte dokumentą apie auditorumų ateitį. Nebūsiu labai originalus, pasakydamas, kad e, jau kuris laikas yra galvojama, mąstoma apie auditorumų ateitį ir aš ko gero negalėčiau pateikti ką nors ypatingai naujo. Kai aš esu klausimas, netgi kai buvo klausimas Portugalijos parlamente, kai vyko klausimai, prieš mane deleguojant į čia, buvau paklaustas apie ES auditorumų ateitį. Aš e, jam, jam atsakydamas parlamente pasakiau, kad mes pirmiausia turėtume turėti omenyje, kad auditorumai yra viena iš ES institucijų. Ir kai galvojame apie institucijų dabartį ir ateitį, mes turime turėti omenyje, kad tai yra viena iš institucijų. Ir didžiausia problema su kuria susiduria ES institucija, man atrodo, mm, ir piliečiams taip pat atrodo, kad jomis nelabai pasitikė ES piliečiai. Aš manau, kad audito rūmai turėtų labai įsiklausyti į šį klausimą, tiesiog dar kartą permastyti savo veiklos svarbą. Ir jeigu Europos audito rūmai negalės e, pateisinti to pasitikėjimo savo veikla. Jis negali pateikti kokybiškos informacijos laiku, tai jis gali pakirsti ir kitų institucijų pasitikėjimą. Todėl ES e, audito rūmai turėtų tai turėti menyje ir e, siekti, kad būtų didinamas pasitikėjimas ir kitomis institucijomis. Taigi yra suformuoluotos veikl... prioritetinės sritys dabar, bet reikėtų pagalvoti ir apie ateities prioritetus ir taip pat reikėtų pačioje auditorumo veikloje suformuoluoti aiškius prioritetus. Jūs Tikiuosi pritarsite man, kad ir toliau reikėtų vertinti ES strategiją Europos, Europa 2020. Taip pat reikėtų grįžti prie kai kurių politikos ryčių, pavyzdžiui, migracija, imigracija, saugumas, imigracijos krizė ir turint omenyje šitas prioritetes, prioritetus, prioritetus galėčiau paminėti keletą minčių. Pavyzdžiui, į rezultatus orientuotas biudžetas. Šiuo klausimu komisija yra daug ką nuveikusi, o auditorumai turėtų pritarti komisijos pasiūlymams, tiesiog e, auditorumai turėtų padėti komisijai įgyvendinti finansinio reglamento nuostatas, siekti, kad jos būtų lankstesnės, kad jos būtų labiau suderintos, e, pritaikytos prie ES veiklos prioritetų. Taip pat audito rūmai turėtų vykdyti veiklą susijusią su savo procesais. Pavyzdžiui, reikėtų taikyti į rezultatus orientuotą požiūrį. Pavyzdžiui, atsirandus naujoms programus, pavyzdžiui, geografinės e, e, e, apžiūros arba ataskaitos, valstybių narių ataskaitos, Jūs kalbėjote ne kartą apie jas. Tai e, Pavyzdžiui, reikėtų toliau tęsti, stiprinti dialogą su biudžeto kontrolės komitetu, įvertinant ir plan, planuojant kitą veiklą. Žinoma, visa tai turėtų būti derinama su kitų audito rūmų narių nuomonėmis. Priklausomai nuo to, kokią nuomonę jūs mane pareikšite ir jeigu aš būsiu paskirtas, tai žinoma, aš įdėsiu daug pastangų. Dėkoju už jūsų e, pasisakymą, atsižvelgiant į tai, kad jūs dirbote planavimo ir įgyvenimo srityje bei uh, audito ir kontrolės srityje. Taigi jūs dirbote dviejose stovyklose ir tikiuosi, kad jūs sėkmingai pavyks. O mes turėtume pasitarti prieš tai pranešėjui žodis baigiamosioms mintims. Dėkoju už tikrai labai išsamų ir įdomų pasisakymą. Jūs parodėte gebėjimą įvertinti problemas ir iššūkius, kurie tenka auditorumams. Aš tikiuosi, kad jūs, e, jums pavyks įdėkti Portugalijoje sukauptą patirtį į Europos e, audito rūmų veiklą. Žinoma, jūs nesate teismo institucija, tačiau ateityje manyčiau, kad reikėtų vis dėlto siekti sustiprinti šios institucijos galės, kad ji panešėtų į teismo galės. Ir galiausiai, manau, labai svarbu stiprinti auditorumų vaidmenį ir įtaką siekiant, kad rekomendacijos e, suformuluotos e, ataskaitoje būtų įgyvendinamos, kad jas būtų rimtai atsižvelgiama. Dėkuoju kandidatui, tikiuosi vėl pasimatyti. Dėkuoju už atsakymus į klausimus. Gal turite ką nors pridurti? Aš e, savo prisistatymę kalbėjau, kad man didžiulė garbė. Iš tikrųjų, didžiulė garbė e, prisistatyti jums ir e, laukti jūsų sprendimo. Jūs esat ES parlamento uh, deputatai, jūs balsuosite iš tikrųjų būdamas pagerbtas, dalyvaudamas čia, norėčiau pasakyti, kad aš buvau ir priežos institucijos uh, um, I... savo valstybėje. Prašau dabar išeiti iš salės tuos, kurie nebalsuos, kurie nėra e, komiteto nariai. Skelbiu penkių minučių petraukėlę. O po to mes jau galėsime balsuoti sparčiai tuo metu, kai kolegos išeis. Jis...